cominciare. Gerbėjami kolegos, pradėkime, tiksliau teskime darbą. Mūsų darbo tvarkėje numatytas klausimas apie žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus. suteiksiu žodį penkioms minutėms pranešėjai, ponė Ryvasi. Ačiū, germo pirinkė. Mes kalbėsim labai svarbę temą. Tai yra reglamentas dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų. Reikia, žinot, reikia prisiminti, kad 2001 metais buvo primta direktyva, buvo nustatytos normos, standartai, kaip reikėtų atlikti vaistų klinikinius tyrimus e, tarptautinių lygių. Komisija mums nurodė, kad nemažai klinikinių tyrimų, kurie yra vykdomi ES lygių, jų sumažėjo skaičius ir vienas iš, viena iš problemų yra harmonizavimo klausimas. Mes labai atidžiai išnagrinėjome šią, šią reglamentavimo tvarką ir čia matome tris esminius dalykus. Pirmiausia, tai yra prieiga prie duomenų. Duomenų skaidrumo klausimas. Čia norėčiau šiek tiek e, daugiau apsistoti, nes prieiga prie klinikinių tyrimų ataskaitų, kai duomenys yra pateikiami anonimiškai, kai yra suteikiamas leidimas vaistui ir taip pat galima atlikti tyrimus su ligoniais, kurie guli ligoninėse, gydomi ligoninėse. Ir reikėtų užtikrinti, kad visi ligoniai galėtų turėti prieigą, visai asmenys prieigą prie tokių tyrimų, kad nereikėtų kartoti tyrimų, jeigu jie kažkur jau yra padaryti. Europos vaisto agentūra ir jos, jos direktorius iškėlė klausimą dėl klinikinių tyrimų duomenų ir ataskaitų. Ir kai kažkokia laboratorija E, farmacinio sektoriaus laboratorija e, iškelia klausimą, kad e, jinai atliktų klininius tyrimus, tačiau neskelbtų tų domenų, nes tai yra intelektinė nusavybė ir tam, tikri, tam tikra profesinė paslaptis. Aš čia turiu tam tikrą atsaką atsakymą parengtą, kad galėtum paremti Europos vaistų agentūros direktorių, kad būtų galima skelbti tos duomenys. Nes vaistų pramonė nenori, kad klinikinių tyrimų duomenys būtų skelbiami viešai, išeitų išorę, e, kalbant apie rinkodaros leidimų išdavimą. Jie kalba, kad tai yra intelektinė nuosavybė, o mes, ir aš čia tai pažymėjau pakeitimų e, lygyje, mes turime 2001 metų reglamentą parlamento ir tarybos, kur kalbama apie e, viešą prieigą prie Europos parlamento komisijos ir tarybos dokumentų. Taigi visi turi turėti galimybę prieigai prie tokių duomenų pagal šio reglamento nuostatas. Manau, kad mums visiems prieiga prie informacijos, prie dokumentų, prie tyrimų duomenų Žinoma, kai kurie duomenys yra anonimiški, e, nebūtina pateikti pavardės tų žmonių, kurie serga ir dalyvauja tyrimuose. Tačiau tie dalykai yra svarbus. Antras dalykas šiame reglamente yra etikos komitetai. Komisijos pasiūlymas e, norėjo susilpninti etikos komiteto veiklą, o mes norime, kad būtų suteikti įgaliojimai etikos komitetams kad etikos komitetai nacionallygių galėtų duoti leidimus atlikti konkrečius klinikinius tyrimus. Ir ligoniai turi būti tinkamai informuoti, kad sutiktų dalyvauti tokiuose tyrimuose. Ir ta, tie visi reikalavimai turi atitikti e, nustatytas sąlygas ir reikalavimus. Mums tai yra svarbus labai dalykas. E, nu, inovacijos dėl skaidrumo turėtų būti vertinamos pagal pridėtinę vertę ir negalima jokių būdų mažinti standartų. Reikėtų suderinti etikos komitetų veiklą. Prancūzijoje mes turime 40, Italijoje 200 yra etikos komitetų. Ir savo pakeitimuoju mes ir keliame klausimą. Reikėtų gairės parengti, kurios harmonizuotų, suderintų etikos komitetų darbą įvairiose valstybėse narėse, kad būtų galima atlikti tarp valstybinius klinikinius tyrimus. Ir dar vienas dalykas apibrieščių klausimas. Direktyvoje 2001 metų mes turėjome labai gerą apibriešti, jinai buvo reglamentą perkelta ir reikėtų laikytis tos tikslesnės apibriešties. Dar vienas dalykas diskusijose tai yra klinikiniai tyrimai, vadinamai mažos intervencijos klinikiniai tyrimai. Tai yra tokie klinikiniai tyrimai, kai mes e, bandome eksperimentinį vaistą ir yra tam tikros klinikos, E, kur atlie, vaistai atliekami, tie vaistai yra mažos intervencijos vaistai, tie klinikiniai tyrimai yra mažos intervencijos ir asmuo gauna tam tikrą med, e, medikamentą, vaistą, netgi jeigu yra suteiktas leidimas tam vaistui. Tačiau, tarkim, ne ta paskirtis, ne, tikslu, ne, ne tuo tikslu naudojamas vaistas, pažiūrėjau, ne, ne nuo diabeto, bet, tarkim, alkio mažinimui. Ir tuos dalyko, tas nuostatas taip pat reikėtų suderinti dėl uh, mažos intervencijos tyrimų. Tai tiek aš norėjau pasakyti. Ir aš uh, laukiu diskusijų ir pastabų iš mano kolegų. Ačiū. Parola, madame Castillo. Dėkuoju. Pone Castillo. Ačiū, Virinka, aš kalbu savo kolegės François Rostet vardu. Jis yra šešėlinė pranešėja EPP frakcijoje. Pradėsiu nuo to, kad džiaugiuosi komisijos pasiūlymų dėl klinikinių tyrimų teisės aktų peržiūros. Ypač pritariu komisijos ketinimui supaprastinti procedūras dėl leidimų suteikimo atliekant klinikinius tyrimus, atlikti klinikinius tyrimus. Man kelia nerima kad yra naikinama savoka dėl mm, mažos intervencijos klinikinių tyrimų, ką siūlo pranešė, nes tai tik padidintų administracinę naštą ir apsunkintų klinikinių e, tyrimų vykdymą, e, kalbant apie tokius vaistus, kurių santykis rizikos ir gautos naudos yra nedidelis. Įvairios e, institucijos ir organizacijos, kurios aprobuoja klinikinius tyrimus, E, jų darbas taip pat turėtų būti supaprastintas. Toliau etikos komitetai turėtų būti tiesiogiai įtraukiami į vertinimo procedūrą ir jie turėtų e, priimti sprendimus, kai yra Priemi sprendimai dėl konkrečių procedūrų, iki šiol tokio atskiro etikos komiteto pritarimo nereikėjo. Toliau prieiga prie klinikinių tyrimų duomenų ir informacijos. Čia reikėtų siekti tinkamos pusiausvėros tarp poreikio teikti daugiau informacijos dėl klinikinių tyrimų rezultatų ir kit, iš kitos pusės vengti nesažiningos konkurencijos ir ne, neįstumti nepalankę padėtį tyriejų. Dėl domeno apsaugos. Viešas skelbimas turėtų būti daromas užtikrinant asmeninių domenų apsaugą. Čia negalima stigmatizuoti pacientų, kurie dalyvauja klinikiniuose tyrimuose. Taip pat e, reikia išvengti nesažingos konkurencijos skatinimo. Visų klinikinių tyrimų rezultatai turėtų būti skelbiami viešai tinkamų laikų ir toks skelbimas turi leisti visuomeniai, pacientams ir mokslininkams sužinoti visą informaciją apie klinikinio tyrimo rezultatus, nepažeidžiant mm, klinikinių tyrimų, mm, atlikinius tyrimus atliekančių mm, įmonių konkurencingumo. Dėl etinių aspektų etikos komitetų vaidmuo. Kol kas jis nėra labai aiškiai apibrieštas komisijos pasiūlyme, tačiau mes turėtume gerbti subsidarumo klausimą šiuo aspektu. Reikėtų rasti tinkamą pusiausvyrą tarp to, ką, ką galėtume minėti šiame tekste ir ko ne, kalbant apie etikos klausimus. Aš nesu prieš etikos komitetų vaidmens padidinimo, tačiau reikia rasti tinkamą formuluotę tekste. Kai kurios retos lygos nėra dar aiškiai nustatytos, iš, iš, iš, išanalizuotos ir netiek daug yra pacientų, kurie serga retosiomis lygomis. Ir dėl to žinias apie retas lygas galima e, labai padidinti ir pagerinti, atliekant specialius klinikinius tyrimus Ir valstybės narės turėtų žinoti apie tyrimus atliekamus kitose valstybėse narėse. Ir klinikiniai tyrimai dažnai yra apsunkanami dėl to, kad yra mažai pacientų, kurie serga retomis lygomis ir kurie dalyvauja klinikiniuose tyrimuose skirtuose retoms lygoms. Dėkoju Fransuarus atvardu. Grazie, la parola Correira de Campos. Ačiū žodis kolegai Korėja de Campos. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą Europos komisijos pasiūlymo <clears throat> analizę. Aš daug metų dirbau sveikatos akademijoje, dėščiau, dalyvauju įvairiose susitikimuose su sveikatos ministrais ir niekuomet apie klinikinius tyrimus nebuvo taip rimtai kalbama ir teikiami tokie konkretus pasiūlymai kaip čia. Vykdomi Dažnai vykdomi moksliniai tyrimai ir vaistų gamyboje vykdomi tyrimai. Neatneša didelės pridėtinės vertės susijusios su vaistų naudojimu ir šiuo atveju padėtis turėtų pagerėti. Žinoma, yra ir tam tikrų trūkumų susijusių su bendra vaistų registravimo procedūra visose valstybėse narėse vienoda vaistų registravimo procedūra vadovaujantis arba pasitelkus vieno langelio principą, pasitelkus e, rizikos paskirstimo atskiroms klinikoms. principą bei e, nustatant nacionalinę žalos atlyginimo sistemą. Tačiau labai dažnai iš ankstinės nuostatos yra daug svarbesnės nei sistemos siūlomi privalumai. Ir etikos komitetams čia labai svarbus vaidmuo tenka ypač pasiūlymas uh, suteikti informaciją apie neigiamą poveikį pastebėtą vykdant klinikinius tyrimus. Šią informaciją skleips, skleis, skelbti viešai. Taip pat reikia kalbėti ir nustatyti apibrėžti tam tikras savokas, nustatyti atitinkamus griežtus terminus, per kuriuos po klinikinių tyrimų vaistai turi būti registruojami ir būtų leidžiama juos naudoti. Anksčiau buvo vykdoma kitokia metodika, terminai dažniausiai priklausydavo nuo nacionalinių valstybių veikiančių vaistų kontrolės institucijų sprendimo dabar daugiausiai siūloma rengtis, remtis mokslininkų nuomonėmis pasitelkus kitus pasiūlymus, galbūt nusvertų didesnių valstybių interesui. Suprantama, šešios dienos yra per trumpas laikotarpis, siekiant įvertinti galimybę registruoti tinkamus vaistus ar ne po klinikinių tyrimų. Aš manau, apibendrinant reikia pasakyti, kad kalbant apie klinikinius tyrimus, komisijos pasiūlymas padidintų Europos konkurencingumą, tačiau užsibrėžtų tikslų mes pasiekti negalėtume, nes jų siekiant būtų mažinamas e, Europos piliečių sveikatos priežiūros lygis. Ponas Johansson. Ačiū. Norėčiau pradėti nuo teigiamo komisijos pasiūlymo vertinimo, pasiūlymo supaprastinti klinikinių bandymų, klinikinių tyrimų tvarką Tokiu būdu mes siekiame, kad ateityje ES taptų svarbių regionų vykdant medicininius tyrimus ir kuriant naujus vaistus, siekiant, kad būtų geriau apsaugota piliečių sveikata. Svarbus aspektas, mano nuomonė, šiame kontekste yra tinkamas, tinkamas sąveika tarp mokslinio tyrimų centrų ir sveikatos apsaugos sistemos, tiek viešosios, tiek privačios turime rasti būdų tai sąveikai užtikrinti. Komisija pasiūlė koordinuoti administracinius veiksmus valstybių narių lygmenių, tačiau etinius veiksmus palikti jų pačių kompetencijai, palankiai vertinu šį pasiūlymą. Tačiau norėčiau sužinoti, kokie yra tikrieji pranešėjos ketinimai susijęs su klinikiniais tyrimais. Pritariu pranešėjai dėl to, kad informacijos sklaida susijusi su klinikiniais tyrimais būtų prieinama visiems, būtų vieša, taip pat kaip ir atitinkami duomenys, tačiau kalbant apie tinkamus terminus, per kuriuos klinikinių tyrimų rezultatai turi būti skelbiami, reikia šios terminus vertinti tiek konkurencingumo požiūrį, tiek sveikatos apsaugos požiūrį, tiek ir visais kitais požiūriais, tarkim, integruotumo. Pone Karvajo dabar kalbės. Noriu padėkoti. Noriu padėkoti pranešėjų, daug buvo pasakyta, tik norėčiau pabrėžti keturis dalykus. Vienas tai lyginamųjų klinikinių tyrimų svarba. Antras, tai ką pasakė kiti kolegos, tai yra gerinti prieigą prie informacijos, kad piliečiai galėtų susipažinti su tyrimo informacija. Toliau aiškus nustatymas ir registravimas su sauga susijusių sąlygų įskaitant ir pačius tyriejus, ne tik užsakovus. Ir paskutinė pastaba, apie kurią dar nebuvo kalbėta, tačiau mano nuomonė tai yra svarbu. Tai yra klinikiniai tyrimai, kurie vykdomi trečiuosiuose šalise ir dažniausiai besivystančiuose šalise. Dėl etinių klausimų reikėtų atskirai šį klausimą išnagrinėti. Dėl duomenų, dėl sąlygų tyrimų, dėl informacijos. Europa sponsoriuoja keletą klinikinių tyrimų, kurie vykdomi besivystančiose šalise ir būtina laikytis visų etinių principų, tačiau kartais gauname informacijos, kad ne visada E, laikomasi tų reikalavimų neturtingose šalise. Norėčiau, kad apie tai būtų irgi kalbama, kalbant apie pakeitimus. Ačiū. La komisione. Ačiū dabar žodis komisijai. Ačiū pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai už siūlomus pakeitimus ir aš noriu trumpai paaiškinti pačią situaciją. Dabartinė direktyva buvo parengta tokiu būdu, kad padėtų didžiuliams farmacijos įmonėms atlikti klinikinius tyrimus, esant stabiliam, stabiliai reglamentavimo aplinkai ir kad tai taip pat suteiktų tam tikrą harmonizavimo, suderinimo lai, laipsnį. Tačiau daugiau negu pusė tokių tyrimų yra atliekami nepriklausomų tyriejų, akademinės bendruomenės narių, viešų institucijų ir panašiai. Ir tie skaičiai, apie kuriuos kalba pranešėja, yra susijęs su nekomerciniais klinikiniais tyrimais. Turime rimtų įrodymų dėl to. Ir bet kokie vėžio tyrimai yra atliekami kažkokiuose mažose institucijose. Didžiulis skirtumas egzistuoja tarp valstybių narių, kaip vyksta leidimų išdavimo procedūra. Tai yra e, grindžiama nacionalinėmis e, tradicijomis ir kompetencijos pasiskirstimu. Mes nenorime kištis į subsidirimą ir e, turint galvoje, kad etikos komitetai dalyvauja ir laikomosi terminų, tai mes kištis į tai nenorime. Daug iškelta klausimų ir aš pabandysiu pailiui juos, juos ir atsakyti. Pirmiausia, mažos intervencijos klinikiniai tyrimai. Tai yra tarptautinių mastų pripažinta praktika. Mes įvedėme šią kategoriją laikydamėsi tarptautinės praktikus, ne pramonės sektoriui, nes paprastai farmacijos pramonė dalyvauja, kuriant naujus vaistus. O čia mes kalbame apie tam tikrą patobulinimą gydimo onkologijos ir hematologijos srityje ir daug, daugelis vaistų jau yra autorizuoti, suteikti leidimai. Tačiau pranešėjo kalba, kad e, tiems vaistams, kurie jau autorizuoti, kad yra nepakankama nacionalinė žalos atlyginimo sistema numatyti. Čia mes kalbam apie e, pacientų gydimą klinikiniuose tyrimuose tais vaistais, kurie jau yra autori, autorizuoti, e, laikantis visų indikacijų. Toliau dėl etikos komitetų. Kaip žinote, skirtingose valstybės narėse atlieka skirtingą vaidmenį ir manau, kad būtų įmanoma ir pageidaujama tai suderinti, harmonizuoti. Dėl to reikėtų e, apibriežti tam tikrus e, vertinimo aspektus, kuriuos būtų galima tarp valstybių narių suderinti e, arba vietos lygių. Negalima tvirtinti, juk etikos komitetai nebedaliauja vertinimo procedūrijoje, kaip buvo anksčiau. Ir tai yra, apie tai rašoma spaudoje pastarosiamis dienomis. Tačiau turint galvoje tas, tas e, reakcijas aktyves, kurie sukėlė mūsų pasiūlymas, mes esame e, pasirengę priimti sprendimus, kurie patikslintų šiuos aspektus. Mes juos e, atidžiai apsvarstysime apsvarstysime visus pateiktus pasiūlymus Envi komitete, kuris vadovauja šiai temai. Taryboje taip pat tai yra atidžiai nagrinėjama. Klinikinių tyrimų paraiškų vertinimo procedūra. Tai nėra kažkoks izoliuotas procesas, čia bendradarbiavo valstybės narės dalyvaujančios klinikiniuose tyrimuose ir noriu pabrėžti, kad sprendimas procedūros e, pabaigoje bus grinai nacionalinis sprendimas. Suteikti leidimą ar ne, tai yra nacionalinio e, lygio sprendimas. Ir bet koks sprendimas, e, kuriame atsižvelgiama etikos komitetų nuomonė, bus nacionalinis e, sprendimas. Dėl skaidrumo noriu pabrėžti, kad kalbam apie du skirtingus dalykus. Kartais mes juos subainiojame. Skaidrumas klinikinių tyrimų duomenų. Jie yra pagristi tam tikrais rinkodaros sumetitais, sumetimais. Tai nesusijęs su šio reglamento nagrinėjimu, tai yra susijęs su vaistams išduodamų leidimų reglamentavimu. Čia nenorėčiau kalbėti abstrakčiai apie įvairius duomenis, kokie būtų tyrimai, ar tai yra akademinio pobūdžio tyrimai, ar ne akademiniai, komerciniai tyrimai, jau esančių vaistų registruotų ar kitų vaistų. Uh, Europos vaisto agentūra taip pat apie tai kalba, ar mes pritarėme Europos vaisto agentūros politikai klinikinių tyrimų e, duomenys, kai yra išduodamas rinkodaros leidimas, jie neturi nieko bendro su šiuo reglamentu dėl vaistų klinikinių tyrimų, jie yra susijęs su reglamentu dėl vaistų reglamentavimo, vaistų tiekimo rinko reglamentavimu. Ir čia mes remiame Europos vaistų agentūros poziciją. Šis pasiūlymas, kurį mes svarstome, kalbame apie, apie bendrai, bendrai klinikinių tyrimų duomenų skaidrumą. Ir tai, kas čia yra svarbu, tai, kad viešai būtų galima tos duomenys kleipti metams, metus arba dviejus po klinikinių tyrimų pabaigos. Komisija atidžiai išnagrinės ponios Rivazė pateiktus pasiūlymus, taip pat ir kitų pranešėjų iš kitų komitetų pateiktus pasiūlymus, tačiau turime atsižvelgti, kad tos taisyklės, kurias skūrėme, bus taikomos ne tik didžiosioms farmacijos įmonės, bet, bet ir nedidelėms nepriklausomiems tyrimo projektams. Didžiulės įmonės yra pasirengusios jau uh, teikti e, duomenys, e, išsamius duomenys tiek Europos e, vaisto agentūrai tiek plačiai visuomeniai, visus duomenys, įskaitant ir tarpinius duomenys. Ir šios agentūros politika yra padaryti prieinamus viešai visus tyrimų, tyrimų rezultus, išskyrus kažkokį ribotą kiekį informacijos, kuris susijusi su tam tikromis komercinėmis paslaptimis ataskaita klinikinio tyrimo turėtų būti rengiama taip, kad tie duomenys būtų pateikiami Europos vaisto agentūrai, taip pat nacionalinėms agentūroms, kurios atsakingos už leidimų išdavimą. Ir čia būtų ypač svarbu ir pasitikrinkite su savo tyrėjais, kurie atlieka nekomercinius tyrimus. Jeigu akademikai atlieka klinikinius tyrimus, ypač kalbant apie retas lygas, gyvybę gelbsinčius vaistus, čia rinkodaugos leidimai E, išduodami tuomet, kai yra laikomasi labai griežtų sąlygų. Ir čia norėčiau baigti pasakydamas, jog mes tikimės, kad diskusijos ir tas susidomėjimas ir energija, kurią skiria įvairūs komitetai šiai temai, mums sutikė vilties, kad galėsime parengti tinkamą teisinį dokumentą, kadangi direktyvą reikia peržiūrėti, tai padaryti yra sunku, ypač kalbant apie nekomercinius klinikinius tyrimus, mokslinių tyrimų organizacijų ir tuos reikalavimus, tas nuostatas reikia peržiūrėti. Ačiū. Grazie. Mišelė Rivasi, prego. Ačiū, Mišelė Rivasi. Ačiū. Pirmiausia, dėkuoju visiems kolegoms ir pranešėjams, šešėliniams pranešėjams už išsakytą nuomonę. Manau, kad mes daugmaž visi sutarėme, jog reikia apsaugoti pacientus dėl etiko komitikos vaidmens, dėl prieigos prie domenų. Rytoj vyks posėdis, dalyvaus komisijos atstovai, Europos vaisto agentūros atstovai ir nepriklausomų gydytojų asociacijos atstovai. Mes galėsime dar labiau ištobulinti e, šias diskusijas, išgrininti, nes problema prieigos prie duomenų ir duomenų bazių yra labai svarbi. Čia yra tarsi dvi vietos, kur galima gauti priega prie domenų. Viena yra Europos vaistų agentūra, o kita yra komisija ir reikėtų čia suderinti jos klausimus, turint galvoje, kad Europos vaistų agentūra užsiema vaistų e, autorizavimu, vaistų e, pateikimu į rinką. Ir manau, kad reikėtų tas dvi bazės apjungti į vieną bazę. Ir aš kviečiu jūs rytoj į tą e, posėdį, kuris vyks 1 val. 30 minučių. Ačiū. Tempo per gli emendamenti scade 26 febbraio a mezzogiorno. Norėčiau priminti, kad e, pakeitimus reikia e, pateikti iki 26 vasario dienos, iki vidudienio, dabar perinam prie kito darbo atvarkės punkto. Kalbėsime apie darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio ketvirto dalį, tai būtent e, apie pranešimą e, dėl vykstančio darbo trilogę. Kadangi e, ne visi salėje čia dabar yra, kaip matau, ponui Beletui. Ponui Belet, suteiksiu žodį. Tai suteiksim žodį. Čia mes kalbame apie, apie trilogo naujausią informaciją ir ponė Belė pristatykite šią naujausią informaciją. Aš kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau, nes 16 val. mes balsuosime. Aš tik tai pateiksiu trumpą apžvalgą tai, tai, apie tai, kas susitarta, kas diskutuojama, ypač apie informaciją susijusią su rytoj ryte vykstančiu trilogu. Iš esmės pasiekta pažanga, tačiau tos pažangos dar nelabai matosi, to rezultato nelabai matosi, mes optimistiškai nusiteikę dėl to rytoj susitikimo. Tačiau bet kokiu atveju nėra aišku, ar bus rastas bendras sprendimas arba kompromisas. Taigi, pirmiausia, direktyvos pasiūlymo trumpa informacija. Iš tiesų čia kalbama apie atsakingos E, institucijos nepriklausomumą. Tai būtent apie. Kalbant apie e, jūroje esančių platformų saugumą ir parlamentas, e, žinoma, norėtų pritarti tam, kad būtų nustatyta tam tikra apsauginė tarsi siena, tarsi kinų siena, ir kad tos institucijos, kurios nacionalinėse valdžios institucijos yra atsakingos už saugumą, būtent galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai ir netrukdomus. Aš manau, kad kompromisas, e, nors nelabai, e, ne pas geriausias, yra pasiektas ir e, parlamentas ir komisija pasiekė šį kompromisą. Tai yra vienas iš esminių šios naujos direktyvos elementų. Kitas svarbus elementas, tai būtent yra atsakomybės e, klausimas, tai yra kas už ką atsakingas, e, kas atsakingas už e, poveikį aplinkai, ekonomikai, kalbant apie įvairius, įvairią veiklą jūroje. Parlamentui pavyko iškelti ir įtvirtinti savo tikslą. Mes Mes taip pat e, pasiekime, kad e, ekonominė atsakomybė turėtų prisi, prisijimti e, šios veiklos vykdytojai, vykdantis veiklą jūroje ir kad šitie vykdytojai turėtų turėti techninius ir finansinius pajėgumus, kurie padėtų pašalinti ekonominę ir aplinkai daromą žalą tokios veiklos. Aš manau, kad iš tiesų pasiekėme neblogą sustarimą spręsdami šį klausimą. Kitas elementas, kuris yra labai svarbus parlamentui, tai, tai yra būtent visuomenės dalyvavimas šiame procese, e, visose šio proceso etapuose, tai būtent e, jūroje vykdomo, vykdomos veiklos e, visose etapuose, tai tiek tyriant, tiek naudojant atitinkamus išteklius. Taigi, iš esmės, sutarimas jau yra arti, bet bet kokiu atveju visuomenės dalyvavimas bus užtikrintas ir jisai atsispindės naujoje direktyvoje. Aš manau, kad tas čia sustarimas jau beveik pasiektas. Na, ne šimtų procentų, bet bent jau einant teisingą linkmę. Ir vienas iš svarbesnių punktų yra taip pat uh, šitas globalus e, požiūris arba, arba globali veikla, tai yra veikla visame pasaulyje, kurią vykdo ES įmonės. Na, e, e, dabar tos nuostatos, kurias mes čia aptarėme, yra taikomas pirmiausia ES teritoriniams vandenims. Mes neturėtume taikyti per daug griežtų reikalavimų mūsų laivams, kurie yra trečiųjų e, šalių teritoriniuose vandenyse. Taigi, ES e, įmonės, kurios yra registruotos ES, tačiau jos veikia jūroje už ES ribų ir jeigu įvyksta kokia nors nelaimė, tai tos įmonės turės pranešti apie šią nelaimę ES institucijoms. Tai būtent, kad mes galėtume uh, pasimokyti, tai yra iš šių nelaimio, kad galėtume kaupti patirtį. Tai va, toks yra pasaulinis matmuo. Mes norime vykdyti ir tam tikrą nelaimių prevenciją, kurti dokumentaciją, kuri būtų susijusi su registravimo tokių įvykių. Kad Europos Sąjungoje registruotos įmonės ne tik tai Europos Sąjungoje, bet ir e, kitose valstybėse, kitose teritorinėse vandenyse galėtų taikyti tos e, prevencinius elementus ir taikydamas savo veiklą dėl to atkreiptų dėmesį e, į atinkamas teisės aktus. Taigi, ponas ir ponai, e, vienas iš sudėtingesnių klausimų yra susijęs su Arktika, buvo, pa, buvo pateikti keli pakeitimai, tai, tai būtent nuo, sakykime, draudimo gręžti dugną Arkties vandenyne iki, sakykime, kitokių priemonių, kurios būtų švelnesnės. Žinoma, mes e, nenorime uždrausti e, veiklos Arkties vandenyje, nes e, šis vandeninas nepriklauso Europos Sąjungos teritoriniams vandenims. vandenims todėl mūsų e, teisinės galios yra ribotos šioje srityje. Tačiau bet kokia atveju tos įmonės, kurios ketina, ES įmonės pirmiausia, kurios ketina vykdyti veiklą jūroje, Arkties vandeninė, privalo turėti veiksmingą technologiją, kad galėtų uh, užkirsti kelią nelaimėms arba ekologiniams katastrofoms. Taigi, būtent e, būtų e, taikomas atinkamos e, priemonės siekiant išvengti naftos išsileimų arba reaguoti į tokį išsileimą. Nes visų pirma, labai sunku spręsti tokias problemas Arktis vandenyje, nes dėl, dėl atšiaurių oro sąlygų ir dėl, sakykime, dėl oros ir vandeninio sąlygų gali būti apsunkinti tokie veiksmai. Taigi poveikis tokių oro sąlygų galėtų būti toks, kad, sakykime, veikla turėtų būti nutraukta Arkties vandeninė arba sustardoma. Taigi, ir veikla, kuri galėtų pakenkti Arkties vandeninė, turėtų būti sumažinta iki minimumo. Taigi, Pone pirmininkė, aš e, kalbuosi ir toliau su suinteresuotomis šalimis ir rytoj ryto laukiu nekantraudamas e, trilogo posėdžio. Ačiū kolegai Belet. Mes buvome kantrus, leidome jums kalbėti septynias minutės, o kitiems neleisime tiek ilgai kalbėti. Toliau Paulius Marinesko, pranešėjas, galbūt trumpiau kalbės ir pateiks informaciją apie Galilėjo. Taip. Aš diskutavau ir su praėjusiam pirmininkaujančiam šalimis, praėjusiuose posėdžiuose, mes peržvelgėme visą tekstą ir yra tik tai keli dalykai, likę neišspręsti. Vienas e, susijęs, kaip jūs galite įsivaizduoti, su deleguotojų aktų taikymu. Taigi būtent čia e, turėtume dar aptarti klausimą. Ir kitas e, dalykas - parlamento pasiūlymas susijęs su susijęs su paraiškom. Taigi, Čia e, mes kalbame apie paraškas atitinkams fondams, kurie mm, būtent turėtų finansuoti Galileo programą. Taigi, techninio pabudžio e, posėdėje mes turėtume baigti dėrybas ir e, pasiūlysime trilogui susitikti šio klausimo. Grazie al collega Marinescu per la brevità. Ačiū, kolega Varaniusku, kalbėti tikrai trumpai. kolega Madurel dar uh, turėtų apie horizontą 2020 šį vietą pasakyti. Ačiū, panė pirmininkė. Trumpai kalbėsiu, mėly kolegos. Dabar dėl horizonto 2020 e, reglamento. Aš, aš sakyčiau, kad darybos vyksta, bet e, jos kelia susirūpinimą. Pirmiausia, dėl to, kokį pasiūlymą pateikė taryba ir dėl daugiametės finansinės programos, nes numatytas nepakankamas finansavimas. O kalbant apie trilogą, uh, Tada iš, iš esmės jie vyksta techniniu lygiu. Reglamento įvairių straipsniai buvo aptarti ir, ko gero, netgi penktadienį gal sutarsime iš principo dėl viso dokumento. O parlamentas nori išlaikyti savo pasiūlymus, apginti savo poziciją, nes jie mums yra labai svarbi. Tai būtent mes nediskriminavimo principas, e, galimybė pasinaudoti informaciją arba lyčių lygybė. E, iki šiol e, šie klausimai buvo aptarinėjami ir, kaip jau pirmininkė jau sakė, buvo du trilogai jos organizuoti. Vienas buvo susipažinimas, o antras trilogas buvo susijęs su keli svarbiausiais klausimais, struktūra buvo aptarta. Uh, Parlamentas pabrėžia du svarbiausius punktus, tai yra, tai yra dalyvavimas pamatinėje programoje ir čia iš esmės buvo įsigilinamasi į šią e, programą. Mūsų pozicija e, e, sutampa beveik su tarybos pozicija, tačiau dar bendro sutarimo neradome. Nes mes norime aiškaus e, ir diferencijuoto biudžeto, o dėl jo sustarti labai sunku. O šiuo atžvilgiu e, tarybos pasiūlymas nėra mums priimtinas. Yra e, didelis skirtumas tarp retorikos, tai pavyzdžiui, kad reikia investuoti daugiau į mokslinį tyrimus, į krizės pasiekmių įveikimą. Tačiau antra vertus teikiami pasiūlymai kur siūlomas mažesnis finansavimas, negu, negu norėtų, pavyzdžiui, komisija. Taigi siūloma mažiau negu 80 milijardų eurų. Tai, tai iš esmės tai yra neigiamas signalas, kuris e, pakirstų pasitikėjimą ES ir pakirstų, žinoma, ES konkurencingumą ateityje. Todėl sustarimas dėl Horizontas 2020 priklauso nuo tinkamo finansavimo. Mes norime ryštingo ir tinkamo biudžeto ir mes norime apginti savo poziciją. Taigi, va, tokia diskusija dabar vyksta, trilogai vyksta ir pateiksiu vėliau jums tinkamą informaciją. Ačiū. Pane Karvajo. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams ir komisijai už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau pasidžiaugti pirmininkaujančios Airijos atvirumu ir noru įgyveninti Horizontas 2020 programą. Tai, tai, tai atsispindi ir pranešime, kuris susijęs su šio paketu. Kaip jau ponia Madurėl sakė, mes jau organizavome tris trilogus. Uh, Vienas buvo toks pradinis, kitas jau buvo darbinis susitikimas, mes gilinomės į, į konkrečias programas, mes iš esmės apibrėžiame, kokie yra esminiai klausimai, kurie dar neišspręsti, kad mes, kad mes turime skirtingas pozicijas ir labai svarbu e, iš esmės e, didinti dalyvavimą e, mokslinių fondų sinergiją informacijos keitimasi e, gerinti, bet to reikia nustatyti taip mokslinio tyrimų prioritetus. Ir, žinoma, mokslinio tyrimo plėtrą bei priartinimą šių tyrimo rezultatų prie, prie visuomenės. Taigi šie klausimai buvo e, perduoti pirmininkaujančiai Airijai buvo paaiškinta Europos parlamento pozicija susijusi su visais šiais klausimais. Baigdama norėčiau pabrėžti pasku, paskutinį ponios vadovėlas klausimą. Mes esame nusivylę tarybos poziciją dėl daugiametės finansinės programos, nes mes tikėjomės didesnio finansavimo, atitinkamus programoms ir mes atidžiai sekame dėrybas dėl dokumentų finansinės e, e, programos, e, stengiamės bendradarbiauti su taryba, tikimės, kad bus finansavimas biudžete padidintas, nes mums reikia šių lėšų darbo vietų kūrimui ir užimtumui skatinti. Kolega Eileris, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pabrėžti tą visų frakcijų sutarimą dėl to, kokiu pragaištingų padarinių gali turėti signavimų sumažinimai pagal pirmąjį, pirmąjį, pirmoje A biudžeto kategorijoje taryba toliau atsilieka nuo savo tikslų iki 20 metų, todėl turėtume atmesti šį biudžeto projektą. Kalbant apie pirmąjį trilogą, tai buvo konstruktyvus pasikeitimas nuomonėmis, buvo pristatytos svarbiausios pozicijos, administracinės naštos sumažinimas, paraiškų svarstymo terminų sutrumpinimas, visos trys institucijos to siekia, tačiau skiriasi pasiūlymai ir įsivaizdavimas, kaip tą reikėtų padaryti. Parlamentas atstovauja mokslinių bendruomenių, pramonės universitetų interesams siekiant sumažinti paraškų svarstymo laikotarpį, pasitelkti skubos tvarką priimamas sprendimus. Aš manau, kad visos e, parlamento pristatytos pozicijos e, yra bendros tiek 7 mokslinio tyrimų pagrindų programoje, tiek pagal programą Horizontas 2020 parlamentas palaiko tiek aukštųjų mokyklų, tiek pramonės, tiek e, MVO, tiek mokslininkų bendryjų pozicijas ir interesus, taigi visų suinteresuotų subjektų pozicijos yra atspindimos mūsų pasiūlymuose. Pirmininkė, ačiū. Dabar dar mums liko 3 minutės laiko iki balsavimo pradžios. Mūsų sąraše buvo įrašyta ir daugiau kalbėtojų, tačiau kolegos Krocmano informacija pareikalautų šiek tiek daugiau laiko, siūlau nutraukti, nukelti e, šios informacijos pristatymą į vėlesnius posėdžius. Ačiū. Bene, allora possiamo cominciare. Taigi, eh, dabar siūlyčiau, kad pradėtume balsuoti. Mūsų komitete, su mūsų leidimu, televizijos komanda galės filmuoti, kaip jau pastebėjote, žmonės su kameromis. Pabandykime balsuoti. Pažiūrėsime, ar veikia a, technika. Prašau, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. 23 veikiančias kortelės, bet 47 balsavo žmonės. Taigi pirmiausia balsuosime dėl pono Čečesterio pranešimo. Aš tik tai trumpai pasisakysiu. Man labai malonu, kad pasiekėme sustarimą su taryba dėl Enisa suteiktų įgaliojimų turinio. Aš norėčiau padėkoti kolegams, šešėliniams pranešėjams už paramą ir bendradarbiavimą per visą šį procesą. Taip pat norėčiau padėkoti ir mūsų komandos nariams, e, ypač Petriui, už sunkų darbą. Na, čia mes turime daug pirmininkaujančios šalios atstovų. Aš norėčiau padėkoti jiems e, už jų e, paramą ir kad jie mums padėjo šiuose sunkiuose dėrybose. Aš manau ir tikiuosi, kad e, pasieksime puikių rezultatų. Atsiprašau, iš tikrųjų tai labai sudėtingas balsavimas bus šią popietę, tačiau manau, kad e, tikrai kolegams pavyks. Grazie al collega Chichester, allora. Ačiū kolegai Čižesteriui. Balsuosime. Dėl kompromisinio teksto, kas už. kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar du kartus balsuosime elektroniniu būdu. Pirmiausia, galutinis balsavimas, kas už balsavimas. E, pradedamas. Balsavimas baigtas. Puiku 48 už mažai prieš ir susilaikiusių, taigi sveikinu ponę Čiristerį. Dabar dėl e, teisėkos rezoliucijos balsuosime, balsavimas pradedamas. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. 48 už, 2 prieš, 2 susilaikė, priimta. Taigi dabar periname prie pono Šono Kelį pranešimo. Na, pranešimas ilgas, pakeitimo daug, tai reiškia, reikės kantrybės. Pradėsime nuo 304, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 305 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Na, patikrinsime 305 pakeitimą. Elektroniniu būdu balsuojame. 305 pakeitimas. Rubiko pakeitimas. Atrodo, kažkas balsavo per daug, vienu žmogum per daug. Tai balsavimas baigtas, 26 už, 25 prieš priimtą. 306 pakeitimas, kas už? Prieš. Sulaikė. Atrodo, na, bet nelabai aišku, pasitinkinsime elektroniniu būdu. 306 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 25 už, 26 prieš. Na, atvirkščiai, negu buvo anksčiau. Kažkas protestuoja, matau. Ar jūs norėjote pasisakyti, kolega, į mikrofoną? Atsiprašau, ponė pirmininkė, tačiau mano balsavimo, čia mūsų abiejų balsavimo įranga neveikia, nežinau, kas vyksta. Jūs balsavote už ar prieš? Už. Taigi, abu balsavome už. Voi avete votato in e una data. Taigi abu buvote už. Taigi jūsų balsavimo aparatas neveikia, jūsų kortelės neveikia. Aš taip supratau. Na, bandysime dar kartą. Balsuojame elektroniniu būdu dar kartą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 30 už, 28 prieš. Priimta. 307. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Kompromisas 30. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 310. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 321, 311, 312, 313 pakeitimai, kas už juos, prieš. Kas už visus šios keturis pakeitimus, kas prieš, susilaikė. Priimtas. 314, kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. 315, kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. 316 kas už, prieš susilaikė priimtas. 317 kas už, prieš susilaikė priimtas. 318 kas už, prieš susilaikė priimtas. 319. Neatsiprašau, 320. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 320. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 21 už 36 prieš. Atmestas. 321 kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. 322 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 31 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trišimtai dvidešimt trečias Ne, pasitikinsime dėl 31 kompromiso elektroninį būdą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 33 už, 24 prieš. Atmestas. Nepriimtas, atsiprašo pirmininkė. 323. Ne, vis dėlto. Pirmininkė atsiprašo. Aš nežinau, ką pranešėjas turėjo minėti, tačiau girdžiu, kad 323 buvo priimtas pakeitimas. Na, bet balsuokime gal. 323 kas už. Prieš susilaikė. Atmestas. 32 kompromisas kas už. Prieš susilaikė. Priimtas. 33 kompromisas kas už. Prieš susilaikė. Priimtas. 329 kas už. Prieš susilaikė. Priimtas. 34 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 332 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 34, 35, 36 dėl trijų, kas už, prieš, susilaikę, Na, pasitikrinsime dėl šių trijų elektroninių būdų. Nuo 334 iki 336. Balsavimas baigtas. Priimti šie pakeitimai. 337 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 35 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Na, pasitikinkime dar kartą balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 37 už 21 prieš priimtas. 342 kas už, prieš, susilaikė atmestas. Ne, pasitikrinsime dar elektroniniu būdu. 342 e, pakeitimas elektroniniu būdu balsavime. Balsavimas baigtas. 15 už, 44 prieš. Atmestas. 343 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 341, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 345, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 346 už, prieš susilaikę priimtas. 347 kas už, prieš susilaikę atmestas. 27 kas už, prieš susilaikę priimtas. 350 kas už, prieš susilaikę priimtas. 36 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 354 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aš nelabai supratau, kas, kas buvo dėl pastarojo pakeitimo. Me, me, mes truputį per greitai balsuojame, aš e, dabar jau nebesuprantu, kur mes čia esame. Trišimtai penkiasdešimt ketvirtas e, pakeitimas, dėl jo mes jau balsavome, e, jis buvo atmestas. Čia paaiškina, kur mes esame. Na, 28 ir 356, dėl jų dabar balsuojame. A, už prieš susilaikę atmestą. Ne. Pasirinkinsime elektroniniu būdu 28 ir 356 pakeitimą. Balsavimas baigtas. 37 už, 21 prieš. Priimtas. 357 kas už, prieš. Susilaikė, priimtas. 37 kompromisas kas už, prieš. Susilaikė, priimtas. 360 kas už, prieš. Susilaikė, priimtas. 361 kas už prieš susilaikė priimtas. 362 kas už prieš susilaikė priimtas. 38 kompromisas kas už prieš susilaikė priimtas. Pasigirsime 38 kompromisą elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 37 už 23, 23 prieš priimtas. 364, kas už, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 365, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 166 kas už, prieš susilaikė priimtas. 167 kas už, prieš susilaikė priimtas. 368 kas už, prieš susilaikė priimtas. 39 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 40 kompromisas. Ne. prieš 25. Na, iš esmės, jeigu kas nors paprašys, aš leisiu tą kartą balsuoti elektroniniu būdu. Mes galime pasitikrinti. Taigi, 40 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 373. Mm, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 375 kas už, prieš susilaikė. E, Pasitikinsime dėl 375 pakeitimo elektroninio būdu. Balsavimas baigtas. 40 už, 20 prieš. Priimtas. 378 kas už prieš susilaikė priimtas. 379 kas už, prieš susilaikė priimtas. 41 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 382 kas už, prieš susilaikė atmestas. 383 kas už, prieš susilaikė priimtas. 384 kas už, prieš susilaikė priimtas. 31 kas už, prieš susilaikė priimtas. 385 kas už, prieš susilaikė priimtas. 386 kas už, prieš susilaikė atmestas. 387, 388 kartu, e, kas už, prieš, susilaikė atmestas, atmestas. 32 kas už, prieš susilaikė priimtas. Dėl 32 balsuosime elektroninį būdą. Balsavimas baigtas. 36 už, 20 prieš priimtas. Dabar dėl 33, 389 ir 390 balsuosime kartu, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 391, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 34, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 35, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 394 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar dėl jų 325, 336 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 326 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 37 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 42 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 43 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Na, pasitikrinsime elektroninį būdą dėl viso pikto. Man atrodo, kad vienas socialistų per daug salėje yra. 40 už 19 prieš priimtis. 400 kas už prieš susilaikė priimtis. 402 kas už prieš susilaikė atmestas. 403 kas už prieš susilaikė atmestas. 404 kas už. Prašau. 404. Dabar dėl jo balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 405. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 40, 406. Dėl jo abiejų, kas už, prieš, susilaikė, priimti. 408. Kas už. Ne, nereikia dėl jo balsuoti tikriausiai. Ne, vis dėlto reikia. 408 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 45 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 412 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 405 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 415 kas už, prieš susilaikė priimtas. 46 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 42 e, kas už, prieš susilaikė priimtas. 418 kas už, prieš susilaikė priimtas. 419 kas už, prieš susilaikė priimtas. 47 kompromisas už prieš susilaikė priimtas. A, 424 kas už. Kas už iš šį pakeitimą. Kas prieš. Susilaikė priimtas. 40. 25 ir 425, kas už juos prieš sulaikė priimti, 426, kas už prieš sulaikė priimtas, 48 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas, 427, kas už prieš susilaikė priimtas, 434, kas už prieš susilaikė priimtas. 435, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 436, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 438, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 437, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 440, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 441, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 46, 442, dėl čia abiejų, kas už, prieš, susilaikė, priimti. 444, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 444 pakeitimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 6 už 53 prieš. Taigi atmestas. Aiškiai atmestas. 443 kas už, prieš susilaikė priimtas. 445 kas už, prieš susilaikė atmestas. 47 kas už, prieš susilaikė priimtas. 49 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 451 kas už, prieš susilaikė atmestas. 49 kas už, prieš susilaikė priimtas. 454 kas už, prieš susilaikė atmestas. 455 kas už, prieš susilaikė atmestas. 456 kas už prieš susilaikė priimtas. 50 kas už prieš susilaikė priimtas. 51 kas už prieš susilaikė priimtas. 50 kompromisas kas už prieš susilaikė priimtas. 458 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 53 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 51 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 463 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 464 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 465, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 52 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 468, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 469, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 55, kas už, prieš susilaikė priimtas. 56 kas už prieš susilaikė priimtas. 472 kas už prieš susilaikė priimtas. 473 kas už prieš susilaikė atmestas. 474 kas už prieš susilaikė atmestas. 475 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 476 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 57 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 477 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 478 kas už, prieš, susilaikė priimtas. dėl dviejų pakeitimų su 479-480, kas už, prieš, susilaikė, priimti. 53 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimti. 483 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 54 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 486 už prieš susilaikė. Neaišku. Pastingėsime elektroninį būdą. Balsavimas baigtas. 11 už 48 prieš, akivaizdu, kad prieš atmestą. 487, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 488, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 489, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 60, 490 kartu, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 55 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 497 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. A, 62 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 499 kas už, prieš, 498 pakeitimo. Dėl jo balsuoti nereikia, tai, todėl mes perėmėme prie 499. Taip teisingai. Kas už prieš susilaikė. Priimtas. 63. Kas už prieš susilaikė. Priimtas. 500. Kas už prieš susilaikė. Priimtas. 64. Kas už prieš susilaikė. Priimtas. 501 ir 2. Kas už juos prieš sulaikė atmesti. 56 kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 57 kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 508 kas už prieš susilaikė atmestas. Dėl 508 dar pasitikrinkime elektroninį būdą. Balsavimas baigtas. 50 už, 53 prieš. Taigi atmestas. 67 kas už, prieš. Susilaikė. Priimtas. 509 kas už, prieš susilaikė priimtas. 510 kas už, prieš susilaikė priimtas. 511 kas už, prieš susilaikė priimtas. 58 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 515 kas už, prieš susilaikė priimtas. 518 kas už. Palaukite minutėlę. Reikia čia man pačiai išsiaiškinti. Ne, vis dėlto dėl 69 pakeitimo balsuosime pranešėjo pakeitimas. 69. Ar radote? Jisai yra susijęs su 59 kompromisu. Dėl 69 pakeitimo balsuosime. Ar visi pasiruošę? Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Pasitikrinsime elektroninį būdą. Balsavimas baigtas. 30 už 28 prieš priimtas. 518 kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 519 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 521 kas už, prieš. Penkišimtas dvidešimt pirmas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Šešdešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 527 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 528 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 529 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 530 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 531 kas už prieš susilaikė priimtas. 532 ir 3. Dėl jų balsuosime kartu, kas už prieš susilaikė priimti. 534 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinsime elektroninį būdą. 534 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 24 už 34 prieš. <coughs> Atmestas. Penkišimtas trisdešimt penktas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 536 kas už prieš susilaikė atmestas. 537 kas už prieš susilaikė priimtas. 542 kas už prieš susilaikė atmestas. 541 kas už prieš susilaikė atmestas. 543, 544 identiški, už prieš susilaikė pritarta. 70 už prieš susilaiko pritarta. 547 už prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 547. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 32 už, 28 prieš pritartą. 51 už, prieš susilaiko pritartas, 72 už, prieš susilaiko pritarta. 548-549 identiški, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 551 už, prieš, susilaiko atmesta. 552 už, prieš susilaiko pritarta, 553 ir 54 identiški už, prieš susilaiko pritarta. 73, 557, 58, 59 identiški, kas už, prieš susilaiko pritarta 561, už, prieš susilaiko pritarta 562, už, prieš susilaiko pritarta 563, už prieš susilaiko atmesta 564 už prieš susilaiko atmesta 565 už prieš susilaiko atmesta 566 už prieš susilaiko pritarta 567 už prieš susilaiko atmesta 568 už, prieš susilaiko. Atmesta 569 už, prieš susilaiko. Atmesta 570 už, prieš susilaiko. Atmesta 571 už, prieš susilaiko. Pritarta 572 už, prieš susilaiko. Pritarta 573 už prieš susilaiko pritarta, 574 už prieš susilaiko pritarta, 575 už prieš susilaiko pritarta, 576 už prieš susilaiko pritarta, 577 už prieš susilaiko pritarta, 578 už prieš susilaiko pritarta, 579 už, prieš susilaiko pritarta, 580 už, prieš susilaiko pritarta, 583 už, prieš susilaiko atmestas, 75 už, prieš susilaiko pritarta. 504 už, prieš susilaiko pritarta, 585 už, prieš susilaiko pritarta, 76 už, prieš susilaiko pritarta, 586 už, prieš susilaiko atmesta, 567 už, prieš susilaiko atmesta, 588 už, prieš susilaiko pritartas. 77 ir 589 identiškai už prieš susilaiko pritarta 58 už prieš susilaiko ne aiškus balsavimo rezultatas pakartokime balsavimą kas už 78 na gerai tikrinamės elektroniniu būdu pradedame balsuoti 78 pakeitimas Balsuoti baigiame. 31 už 26 prieš pritartą. 61 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 593 už, prieš susilaiko atmesta. 500. 597 pirmininkė pasitaiso už prieš susilaiko pritarta 602 už prieš susilaiko pritarta identiški 709 ir 603 kas už prieš susilaiko pritarta 604 kas už prieš susilaiko pritarta 605, kas už prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 605. Nereikia dėl jo balsuoti, nes jis atkrito. 80 ir 606 identiški, kas už prieš susilaiko. Pritarta 609 už prieš susilaiko. Pritarta 611 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 611. Balsuoti baigiame. 8 už, 48 prieš atmesta. 612 kas už, prieš susilaiko atmesta. 81 už, prieš susilaiko pritarta. 62 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 63 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 64 kompromisas už prieš susilaiko pritarta 621 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas 622 už prieš susilaiko pritartas 623 už prieš susilaiko atmesta 624, 25, 26 identiški, kas už prieš susilaiko pritarta. 65 kompromisas už, prieš susilaiko pritarno, 66 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 67 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 633 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta, 635 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta, identiški 636 ir 37, kas už, prieš susilaiko pritarta, vėl identiški 638, 39 ir 40, kas už, prieš susilaiko pritarta, 68 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 83 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 645 už prieš susilaiko pritartas 646 už prieš susilaiko pritartas 84 už prieš susilaiko pritarta 654 už prieš susilaiko pritarta 655 ir 56 identiški, kas už prieš susilaiko atmesta. 656 už prieš susilaiko. 7 tai yra atmestas. 658 už prieš susilaiko atmestas. Identiški 85 ir 659 ir 660, kas už prieš susilaiko pritarta. 662 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 663 už prieš susilaiko pritarta, 664 už prieš susilaiko pritarta, 665 už prieš susilaiko pritarta. 86 už, prieš susilaiko pritartam. 666 už, prieš susilaiko pritarta. 667 už, prieš susilaiko atmesta. 668 už, prieš susilaiko atmesta. 69 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 87 už, prieš susilaiko pritarta, 671 už, prieš susilaiko pritarta, 672 už, prieš susilaiko pritarta, 70 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 673-625 kartu už prieš šie pakeitimai atkrinta, taigi 677 už prieš susilaiko pritarta, 678 už prieš susilaiko pritarta, 679 už prieš susilaiko pritarta, 180 už prieš susilaiko atmesta 89 už, prieš susilaiko pritarta 681 už, prieš susilaiko pritarta 71 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta 665 už, prieš susilaiko pritarta 72 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta 91 už, prieš susilaiko pritarta, 689 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, 690 už, prieš susilaiko pritarta, 73 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 92 pakeitimas už prieš susilaiko pritartas, 74 kompromisas už prieš susilaiko pritartas, 600, 700 tiksliau už prieš susilaiko pritartas, 702 už prieš susilaiko atmesta, 703 už prieš susilaiko atmesta, 75 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 93, 706 e, ir 7 kartu už prieš susilaiko pritarta, 709 už prieš susilaiko atmesta, 710 už prieš susilaiko pritarta, 711 už prieš susilaiko pritarta pritarta 713 už, prieš susilaiko pritarta 715 už, prieš susilaiko pritarta 7. 94 ir 716 kartu už, prieš susilaiko pritarta 95 už, prieš susilaiko pritartas 76 kompromisas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 76 kompromisinio pakeitimo. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. 32 už, 27 prieš pritartą. 723 už, prieš susilaiko atmesta. 724 už, prieš susilaiko atmesta. 725 už, prieš susilaiko pritarta. 77 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 728 už, prieš susilaiko atmesta. 729 už, prieš susilaiko pritarta. 730 už prieš susilaiko pritarta. 731 už prieš susilaiko pritarta. 99 už prieš susilaiko pritarta. 732 už prieš susilaiko pritarta. 733 už prieš susilaiko atmestas, 734 už, prieš susilaiko atmestas, 735 <clears throat> už, prieš susilaiko pritartas, 736 už, prieš susilaiko atmestas, 737 už, prieš susilaiko pritarta, 738 už, prieš susilaiko pritartas, 239 už, prieš susilaiko pritartas, 740 už, prieš susilaiko pritartas, 741 už, prieš susilaiko atmesta, 742 už, prieš susilaiko pritarta, 744 už, prieš susilaiko pritarta, 745 už prieš susilaiko pritarta, 746 už prieš susilaiko atmesta, 78 kompromisus už prieš susilaiko pritarta. 747 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas 79 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 751 už, prieš susilaiko pritarta, 752 už, prieš susilaiko atmesta, 753 už, prieš susilaiko pritarta, 754 už prieš susilaiko pritarta, 755 už prieš susilaiko pritarta, 101 už prieš susilaiko pritarta, 702 už prieš susilaiko pritarta, 103 už prieš susilaiko pritarta, 104 už prieš susilaiko. Pritarta 105 už, prieš susilaiko. Pritarta 760 už, prieš susilaiko. Pritarta 106 už, prieš susilaiko. Pritarta 761 už, prieš susilaiko. Pritarta 762 už prieš susilaiko pritarta, 763 už, prieš susilaiko pritarta 764 už, prieš susilaiko atmesta. 765 už, prieš susilaiko atmestas 766 už, prieš susilaiko atmesta 767 už, prieš susilaiko pritarta 768 už, prieš susilaiko. Atmesta 769 už, prieš susilaiko. Atmesta 770 už, prieš susilaiko. Atmesta 771 už, prieš susilaiko. Pritarta 773 už, prieš susilaiko. Atmesta 80 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 777 už, prieš susilaiko pritarta. 778 už, prieš susilaiko pritarta. 780 už, prieš susilaiko pritarta. 781 už, prieš susilaiko pritarta. 782 už prieš susilaiko pritarta 783 už prieš susilaiko atmestas 784 už prieš susilaiko pritarta 81 kompromisas už prieš susilaiko pritarta 787 už prieš susilaiko pritartas, 788 už prieš susilaiko pritartas, 789 už prieš susilaiko atmestas, 82 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 791 už prieš susilaiko pritarta, 792 už prieš susilaiko pritarta 793, už prieš susilaiko pritarta 794, už prieš susilaiko atmestas 795, už prieš susilaiko pritarta 111, už prieš susilaiko pritarta 796, už prieš susilaiko pritarta 797, už prieš susilaiko atmesta. 198 už prieš susilaiko atmesta. Kartu 799 ir 112 už prieš susilaiko pritarta. 800 už prieš susilaiko atmesta. 801 už prieš susilaiko atmesta. 803 kompromisas už prieš prieš susilaiko pritarta, 103 e, už prieš susilaiko pritarta, 114 už prieš susilaiko pritarta, 804 už prieš susilaiko atmesta, 115 už prieš susilaiko pritarta, 116 už prieš susilaiko pritarta, 117 už, prieš susilaiko pritarta, 806 už, prieš susilaiko atmesta, 807 už, prieš susilaiko pritarta, 808 už, prieš susilaiko pritarta, 809 už, prieš susilaiko pritarta, identiški 810 ir 11 už prieš susilaiko pritarta, 813 už prieš susilaiko atmesta, 114 už prieš susilaiko pritarta, 815 už prieš susilaiko pritarta, 118 už prieš susilaiko pritarta, 119 už prieš susilaiko pritarta 816, už prieš susilaiko pritarta 817, už prieš susilaiko pritarta 818, už prieš susilaiko pritarta 819, už prieš susilaiko pritarta 120, už prieš susilaiko pritarta 820, už prieš susilaiko pritarta 821 už, prieš susilaiko atmesta 121 už, prieš susilaiko pritarta 84 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta 824 už prieš susilaiko pritartas, 125 už prieš susilaiko pritartas, 126, 27, 28, 7 identiški, už prieš susilaiko pritarta. 828 už prieš susilaiko pritarta, 829 už prieš susilaiko pritarta, 830 už prieš susilaiko pritarta, 831 už prieš susilaiko pritarta, 832 už prieš susilaiko pritarta, 833 už, prieš susilaiko pritarta, 834 už, prieš susilaiko pritarta, 836 už, prieš susilaiko atmesta, 837 už, prieš susilaiko pritarta, 839 už, prieš <clears throat> susilaiko atmesta. 85 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 843 už prieš susilaiko pritarta, 804 už, prieš susilaiko pritarta, 805 už, prieš susilaiko pritarta, 846 už, prieš susilaiko pritarta, 847 už prieš susilaiko pritarta, 848 už prieš susilaiko atmesta, 849 už prieš susilaiko pritarta, 123 už prieš susilaiko pritarta, 851 už prieš susilaiko pritarta, 852 už prieš susilaiko pritarta susilaiko pritarta, 853 už, prieš susilaiko atmesta, 856 už, prieš susilaiko atmesta, 855 už, prieš susilaiko pritarta, 857 už, prieš susilaiko pritarta, 86 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 87 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Identiški 866 ir 7 už, prieš susilaiko pritarta. 868 už, ne, 88 kompromisas už, prieš susilaiko. Dabar. Už prieš susilaiko pritarta. 100. 871 už prieš susilaiko pritarta, 872 už, prieš susilaiko pritarta, 125 už, prieš susilaiko pritarta, 874 už, prieš susilaiko pritarta, 875 už. Prieš susilaiko pritarta 126, už prieš susilaiko pritarta 127, už prieš susilaiko pritarta, 128 už prieš susilaiko pritarta, 129 už prieš susilaiko pritarta, 130 už prieš susilaiko pritarta. 131 už prieš susilaiko pritarta, 132 už prieš susilaiko pritarta, 133 už prieš susilaiko pritarta, 134 už prieš susilaiko pritarta, 135 už prieš susilaiko pritarta, 136 už prieš susilaiko pritarta, 137 už prieš susilaiko pritarta, 138 už prieš susilaiko pritarta, 139 už prieš susilaiko pritarta, 140 už prieš susilaiko pritarta, 101 už prieš susilaiko pritarta, 102 už prieš susilaiko pritarta 103 už, prieš susilaiko pritarta 104 už, prieš susilaiko pritarta 105 už, prieš susilaiko pritarta 106 už, prieš susilaiko pritarta 107 už, prieš susilaiko pritarta 108 už, prieš susilaiko pritarta, 109 už prieš susilaiko pritarta, 150 už prieš susilaiko pritarta, 151 už prieš susilaiko pritarta, 152 už prieš susilaiko pritarta, 153 už prieš susilaiko pritarta, 154 už prieš susilaiko pritarta pritarta, 879 už prieš susilaiko pritarta, 881 identiškai už prieš susilaiko pritarta, 882 3 už prieš susilaiko atmesta, 884 už prieš susilaiko atmesta, 855 už prieš susilaiko atmesta. 156 ir 885 identiški, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 886 už, prieš, susilaiko pritarta. 887 už, prieš, susilaiko pritarta. Identiški 157 ir 888 už, prieš susilaiko pritarta, 89 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 895. 895. Už prieš susilaiko atmesta 896 už prieš susilaiko atmesta 159 už prieš susilaiko pritarta, 897 už, prieš susilaiko pritarta, 898 už, prieš susilaiko atmestas, 899 už, prieš susilaiko atmesta, 900 už, prieš susilaiko atmesta, 901 už, prieš susilaiko atmesta susilaiko pritarta, 92 už, prieš susilaiko pritarta, 93 už, prieš susilaiko atmesta, 904 už, prieš susilaiko atmesta, 95 už, prieš susilaiko pritarta. 160 už prieš susilaiko pritarta, 906 už prieš susilaiko pritarta, 161 už prieš susilaiko pritarta, 162 už prieš susilaiko pritarta, 908 už prieš susilaiko atmesta, 158 už prieš susilaiko pritarta, identiški 909 ir 10 už prieš susilaiko. Atmesta. 912 už prieš susilaiko. Atmesta 163 už prieš susilaiko pritarta 914 už prieš susilaiko atmesta pirmininkė atsiprašo, dabar balsuojame dėl 90 kompromiso už prieš susilaiko pritarta. 916 atkrinta, taigi balsuojame dėl 917 dabar. Kas už? prieš susilaiko pritarta, 166 už prieš susilaiko pritarta, 167 už prieš susilaiko pritarta, 168 už prieš susilaiko pritarta, 168 dėl jo pasitikrinkime balsavimo rezultatus. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 28 už 29 prieš. Atmesta. Ačiū. 28 tai balsai už 29 prieš. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už prieš susilaiko. Paritarta. 170 už prieš susilaiko. Pritarta 171 už prieš susilaiko. Pritartas 172 už prieš susilaiko. Pritartas 173 už prieš susilaiko. Pritartas 174 už prieš susilaiko. Atmesta 175 už prieš susilaiko atmesta. 176. Už prieš susilaiko pritarta. 178. Už prieš susilaiko atmesta. 179. Už prieš susilaiko pritarta, antras kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 183 už, prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 183. Aš manyčiau, kad pritarta, tačiau pažiūrėkime. Balsuoti baigiame. 34 už 18 prieš pritartą. Aš teisingai vertinau balsavimo rezultatus. Adesso votiamo 185. 185. A favore? 185. 186 už prieš susilaikė. Atmestas. Antras pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimtas. 187 kas už, prieš susilaikė atmestas. 188 kas už, prieš susilaikė atmestas. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 191 kas už, prieš susilaikė priimtas. 192 kas už prieš susilaikė atmestas. 123 kas už prieš susilaikė priimtas. Šimtas dvidešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 195, 197, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 198, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 196, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 199, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Septintas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 24 kas už prieš susilaikė priimtas. 8 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 27 kas už prieš susilaikė priimtas. Ketvirtas kompromisas, atsiprašau, ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimtas. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Pastikrinsime elektroniniu būdu. Dešimtas kompromisas. Balsavimas baigtas 27 už 30 prieš atmestas. 211 kas už prieš susilaikė atmestas. pirmiausia turime balsuoti dėl 211 ir 212, nes 210 buvo atmestas. Pirmiausia, balsuosime 211 pakeitimą. Balsavome dėl jo, o dėl 212 dabar balsuojame, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 213 kas už, prieš susilaikė atmestas. 214 kas už, prieš susilaikė atmestas. 215 kas už, prieš susilaikė priimtas. 216 ir 17. Kas už juos? prieš, susilaikė atmesti. 218 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 219 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 12 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 13 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 226 kas už, prieš susilaikė priimtas. 14 kompromisas kas už. Kas už. Kas prieš susilaikė priimtas. 229 kas už. Prieš susilaikė atmestas. 15 kompromisas kas už. Prieš susilaikė priimtas. 232 kas už, prieš susilaikė atmestas. 233 kas už, prieš susilaikė priimtas. 8 kas už, prieš susilaikė priimtas. 235 kas už, prieš susilaikė atmestas. 16 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 17 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 140 kas už prieš susilaikė atmestas. 9 kas už prieš susilaikė priimtas. 241 kas už prieš susilaikė atmestas. 242 kas už prieš susilaikė atmestas. 243 kas už prieš susilaikė atmestas. 244 kas už prieš susilaikė atmestas. Dešimtas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 245, kas už, prieš susilaikė atmestas. 247, kas už, prieš susilaikė atmestas. 19 kompromisas už prieš susilaikę priimtas. 20 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 3 pakeitimai 252, 253, 254, kas už prieš susilaikė priimtas, 255 kas už prieš susilaikė atmestas, 22 kompromis kas už prieš susilaikė priimtas, 23 e, kompromis kas už prieš susilaikė priimtas, 24 kompromis kas už prieš susilaikė priimtas. 263 už prieš susilaikė priimtas. 15 kas už prieš susilaikė priimtas. 264 kas už prieš susilaikė atmestas. 265 kas už prieš susilaikė atmestas. 266 kas už prieš susilaikė priimtas. 267 kas už prieš susilaikė priimtas. 269 kas už prieš susilaikė atmestas. 270 kas už, prieš susilaikė atmestas. 271 kas už, prieš susilaikė priimtas. 272 kas už, prieš susilaikė atmestas. 273 kas už, prieš susilaikė atmestas. 274 kas už, prieš susilaikė priimtas. 16 kas už, prieš susilaikė priimtas. 25 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 276 kas už, prieš susilaikė atmestas. 277 kas už, prieš susilaikė atmestas. 278 kas už, prieš susilaikė atmestas. 280 kas už, prieš susilaikė atmestas. 181 kas už, prieš susilaikė priimtas. 182 kas už prieš susilaikė priimtas. 184 kas už. Kompromisų nebereikia, nereikia pasuoti. 284 kas už prieš susilaikė atmestas. 285 kas už prieš susilaikė priimtas. 186 už prieš susilaikė priimtas, 127 kas už prieš susilaikė atmestas, 288 kas už prieš susilaikė priimtas. 289 kas už prieš susilaikė atmestas. 290 kas už prieš susilaikė atmestas. 291 kas už prieš susilaikė atmestas. 27 kompromisas kas už prieš susilaikė priimtas. 94-95, kas už prieš susilaikė e, priimti, 19, kas už prieš susilaikė priimtas. E, uh, 226, kas už prieš susilaikė atmestas. 297, kas už prieš susilaikė atmestas. 20, kas už prieš susilaikė atmestas priimtas. 29 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 303, kas už prieš susilaikė priimtas. Taigi, baigiam balsavimą. Dabar baigiamas balsavimas elektroniniu būdu. balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 33 už, 24 prieš, vienas susilaikęs. Rimta nuomonė, sveikinu pranešėją, dėkoju už kantrybę balsuojant. Aš norėčiau pasveikinti komandas frakcijose už tai, kad e, jų darbuotojai labai daug nuveikia rengdami atitinkamus dokumentus. Ir ypač norėčiau pabrėžti faktą, kad galbūt ne visada e, mums sekėsi dirbti. E, balsavimo sąrašas iš vakar buvo pakeistas, buvo atmesti kai kurie kompromisai, nors e, kai kurios frakcijos e, pasirašė susitarimus dėl kai kurių kompromisų, jie balsavo prieš tos kompromisus, gaila dėl to, apgailestauju. Ir kai kurie pakeitimai buvo atsiimti. Aš manau, kad iš tikrųjų toks darbas nėra pats tinkamiausias. Ir, e, ponia pirmininkė, aš norėčiau, kad ateityje kartu su koordinatoriais nustatytumėte atitinkamą laiką, kada galima pakeisti balsavimo sąrašus. Tai bet kokiu atveju socialistų e, frakcijos vardu norėčiau padėkoti už nuveiktą darbą. Ačiū, ponė Tikau, e, ponė Keli. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms už tą energiją ir kantrybę, kurią pademonstravo balsuodami. Jie išliko susikaupę. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkiai už tikrai veiksmingą pirmininkavimą ir taip pat norėčiau padėkoti mūsų koordinatoriui ir patarėjams, nes iš tiesų reikėjo apdaroti tiek daug pakeitimų ir mes e, turėjome mažai laiko. Ir uh, piliečių teisų ir laisvų komitetas kaip uh, pagrindinis komitetas iš tiesų uh, E, turėjo nelabai daug laiko, todėl mes e, parengėme tus kompromisinius pakeitimus e, labai skubėdami. Taigi atsižvelgiant į tai, kad mes turėjome labai mažai laiko, mes vis dėlto organizavome daugybę diskusijų. Norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams už tas diskusijas ir dabar mes turime aiškę poziciją, kurią mūsų komitetas demonstruoja dabar kitiems komitetams ir frakcijoms. Ir todėl aš dėkoju visiems, kurie buvo įtraukti į šį darbą. Bet kokiu atveju aš buvau atviras kiekvieno nuomonė. Aš išklausiau visų, organizavau daugybę susitikimų. Ir niekas man nepadarė e, per didelės įtakos, aš atsižvelgiu į visus vienodai. Bet kokiu atveju aš atsižvelgiau ir į didelės įmonės, mažas įmonės, į vartotojus, į e, parlamentarus, e, komisijos, tarnybas. Tai iš tiesų man tai buvo puikia patirtis, mes nuveikėme puikų darbą ir bet kokiu atveju dėkoju už į jūsų indėlį kiekvieno iš jūsų ir būtent komiteto nariams norėjau padėkoti dar atskirai. <laughs> Ir, žinoma, pavaišinsiu jūs e, visus Gyneso Elomi už tokį puikų rezultatą. Taigi, gerbiami kolegos. Kitas posėdis e, kovo 18 dieną bus organizuojamas po pietų ir 19 e, kovo dieną mes posėdžiausime visą dieną, bet to bus organizuotas ir seminaras vasario 21 dieną, ketvirtadienį, jis prasidės 15 val. bus e, pristatytos aštuonios valstybės kandidatės ir visi gali dalyvauti šiame seminare.